Guten, guten Tag, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Labą dieną visiems. Tęsėme savo darbus. Sveikinu visus atvykus į biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Praėjusios savaitės posėdį turėjome atšaukti dėl ankstesnės savaitės įvykių, taigi posėdis buvo nukeltas į šią dieną. Tikrai labai liūdna dėl to, kas įvyko. Užjaučiame visas nukentėjusiųjų aukų šeimas ir suvokime, kad bet kam iš mūsų tai galėjo nutikti, taigi tik dar labiau paryškina tas faktas situacijos dramatiškumą. Žinau, kad daugelis kolegų iki pat šios dienos tiesiog susiduria su sunkumais atvykti į Bruselį, pasiekti jį. Tie, kam tai pavyko padaryti, yra tikrai herojai. Ir labai tikimės, kad 16 val. kai prasidės e, balsavimas, mūsų bus daugiau, nes kol kas nėra kvormo. Dabar pradėsime nagrinėti darbo atvarkę. Ja patvirtinti reikėtų, prieštaravimų nesulaukėme. Matote, koks kalbų režimas yra numatytas, posėdis yra transliuojamas internetu ir Dabar dėl trečio punkto darbo atvarkės. FCTC protokolas, pradėsime nuo jo. Esu pati pranešėjo to klausimu ir noriu Jums pranešti, kad šis pagrindų sustarimas mums, ES, yra labai svarbus žingsnis, istoriškai svarbus žingsnis siekiant sumažinti tabako vartojimą. Kol kas tas sustarimas siekia 2003 metus, siekiame anuomet sumažinti mirties atvejų skaičių dėl tabako vartojimo. Ir Libe komitete tas protokolas yra svarstomas, mes rengiame nuomonę, aš tos nuomonės autorė ir stengiamės parodyti jums visą esmę šio reikalo. Mums, biudžeto kontrolės komitetui, svarbiausias benas straipsnis yra 15 protokolo straipsnis, kuriame pasakyta, kad neteisėta prekyba e, tabako produktais yra svarbus elementas tabako žalo, daromos žalos ir gruodžio 20 dieną 2013 metų Europos Sąjunga tą protokolą pasirašė neleistina prekyba mm, cigaretėmis ir tabako produktais yra kriminalizuojama veikla, tiek įvežimas į ES, tiek iš ES labai daug lėšų prarandama dėl nesumokėtų mokesčių, dėl tokios veiklos ir žinoma turėkime omenyje ir visą tiekimo grandinę ir licencijavimo sistemos svarbą kontrolės sertifikavimo svarbą, atitinkamų tarnybų veiklą. Ir tai ypatingai sėtina su juridiniais asmenimis, kurie um, dirba tabako prekybos srityje. Vadinamoji track and trace sistema numatyta, kuri turėtų įsigalioti po ketverių metų nuo e, protokolo įsigaliojimo, tai yra toks tarpvalstybinis režimas. Uh, sekimo ir atsekamumo. Tai yra prevencinės priemonės taip pat numatytos e, susijusios su pinigų plovimo užkirtimo priemonėmis. Interneto prekyba, telekomunikacijos yra minimos ir mano nuomonės e, parengtos projekte Europos parlamentas sveikina kovą su neleistina prekybą tabako produktais. Sveikiname vadinamasis track and trace e, nuostatas ir protokolas kaip tik iš tikrųjų užgrėbė plačiau negu pati tabako produktų direktyva. Atkreipiau dėmesį ir į komisijos techninio pobūdžio sustarimą su Philip Morris įmonė. Taip pat atkreipiu dėmesį į balsavimą uh, plenarinėje sesijoje dėl šio klausimo. Ir taip pat esame balsavę, plena, balsavę plenarinėje sesijoje dėl rezoliucijos, kur kalbama apie mm, cigarečių filtrus, e, žaliavinį tabaką ir taip toliau. Visa tai taip pat turėtų būti apriepiama susitarimo. Balsavimas Europos parlamente buvo numatytas kovo 9 dienai, taip ir įvyko. Kol kas jokių labai naujų poslinkių čia ir nėra. Ir man atrodo, svarbiausias Europos parlamento vaidmuo čia yra tiesiog paraginti, dar kartą padrasinti valstybės narės ratifikuoti šį sustarimą tiek iš mano pusės. Kolega Dejong norėjo kalbėti, prašau, Denis. Inge dėl tos nuomonės projekto tikrai neturiu per nelik didelių pastabų, tik porą klausimų dėl dešimto punkto, pavyzdžiui. Čia pabaigoje visiškai teisingai yra apeliuojama į komisiją ir jos veiksmus, siekiant numatyti veiksmų planą skubiai. Tačiau ko konkrečiai mes tikėtumėmės iš to veiksmų plano? Nežinau, ar kokiu nors idėjų jau turite galbūt. O dėl tų vadinamųjų cheap rights, dėl pigių teisų, irgi ekspertams gal skirtas klausimas ir būtų gerai konkretizuoti. Ir toliau 13 punktas kyla klausimas, ar čia apeliuojama tik į komisiją išskirtinai, ar vis dėlto ir valstybėms narėms turėtų jis galioti tas apeliavimas. Gal tada ir sakysime, sakykime Commission and the Member States tekste. Tai tiek mano pastebėjimų dėl to veiksmų plano. Man atrodo tiesiog, kad reikėtų labai konkrečiai kalbėti. Dėkui. Aš visiškai sutinku su jūsų pasiūlymu, Inge nuomonės projektas atspindi balsavimo dėl rezoliucijos rezultatus iš esmės. Atspindi mūsų nuomonę dėl dešimties metų susitarimo su Filip Moris, kurį e, nori sudaryti komisija. Man atrodo, kad man jūsų pirmininkė priežastys yra suprantamos. Tik norėčiau paklausti, gal yra komisijos atstovų mūsų posėdėje, gal jie galėtų šitą paaiškinti. Šeštame punkte yra teigiama, kad tabako produktų direktyva sukonkretina poreikį įvesti track and trace sistemą ir bendrą standartą, pagal kurį būtų sekami tabako produktai visoje Europoje. Man atrodo, kad jūs sakote, kad e, greta tokios vienos bendros sistemos, kuri būtų paremta e, be, bendrais standartais, mes galėtume palikti dabar galiojančias sistemas, tik tai jas tarpusavį suderinti norėčiau paklausti, ar tikrai tokia galimybė yra reali, nes mūsų manimų įmonės nori išsaugoti dabartinės savo sistemas. Ir per pastaruosius dešimt metų tikrai nemažai išmokome ir būtų svarbu mums žinoti, ar komisija svarsto tokios atviros sistemos galimybę, pagal kurią būtų paliekamos ir ankstesnės sistemos, jeigu jos pasirodytų esančios veiksmingesnės. Be abejo, ir neprieštarautų bendrai direktyvos nuostatai. Toks mano klausimas. Manau, galima tikėtis iš Olafo pusės paaiškinimų. Pane Roiblingai, jums žodis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mielų norų paaiškinčiau, bet perduosiu žodį savo kolegai, kuris yra daug labiau kompetitingas. Jis yra atsakingas už tabako produktų direktyvą komisijoje ir su to susijusius reikalus. Dėkui, pirmininkė. Labadiena, aš labai trumpai galiu paaiškinti, kaip dabar vyksta direktyvos įgyvendinimo darbai. Direktyvos 15 straipsnėje yra numatyta nepriklausoma sėkimo ir stebėjimo sistema ir nepriklausomas duomenų saugojimas. Tie duomenys būtų susijęs su visų tabako produktų sėkimu. 15 straipsnio 11 ir 12 papunktyje komisija yra raginama priimti deleguotusius aktus tie aktai turėtų apimti pagrindinius reikalavimus sistemai. Taigi mes nesukursime naujos sistemos, mes tiesiog įvardysime konkrečius reikalavimus sistemoms. Ir taip pat šitame straipsnėje turėtų būti, pagal jį turėtų būti įgyvendinamas FCTC protokolo 8 straipsnis, kuriame yra reikalaujama, kad protokolo šalis įdėktų arba sukurtų sėkimo ir stebėjimo sistemą, kuri būtų nepriklausomai kontroliuojama ne tabako pramonės atstovų. Taigi toks yra dabar vykdomas darbas, kol kas daugiau nieko negaliu pakomentuoti. Ir įgyvendinimo ir deleguotai aktai turėtų būti e, parengti 2017 metais, bet mes be abejo stengsimės uh, FCTC protokolą įgyveninti kaip galima greičiau, būtent įvesti tą sekimo ir stebėjimo sistemą. O dėl to, ką sakė gerbiama pirmininkė, dėl to, kiek bus atvira naujoji sistema, tai mes nekalbame apie kažkokias labai konkrečias technologijas, pagal kurias tik tai vienintelis uh, sistemos kuriejas galėtų būti įmanomas. Mes tikrai to nenorime. Mes e, norėtume, kad būtų atvira sistema, kur daug technologijų tiekėjų galėtų teikti savo pasiūlymus, pagal kuriuos veiktų sistema. Bet kontrolė sistemos, kaip yra numatyta protokole, turėtų priklausyti ES institucijoms. Dėkui. Ja, vielen Dank. Wir haben es eigentlich mit. Dėkojame. Iš tikrųjų, čia eina klausimas apie vieną svarbiausių pramonės politikos aspektų šios ryties ir, ir pasaulinio lygio standartai, aišku, yra labai svarbus. Dėl kaštų, sąnaudų irgi reikia pasvarstyti, ar, ar turime tos programinės įrangos užtektinai, ar galime ją įsigyti, ar galima jau tos kažkokius konkrečius rodiklius kur nors kitur įtraukti ir aš labiau būčiau už šį variantą, kadangi tuomet ir visai kitaip vyks diskusija su prekybos pasaulio atstovais ir labai džiugu, kad ir jūs dedate visas įmanomas pastangas ir siekiate to paties rezultato, tai yra tolesnių techninio pobūdžio posėdžių jūsų generalinėme direktorate. Dėl pastebėjimų, kuriuos išsakė Bonas Dejon. Kaip, kaip sumažinti tą vadinamą cheap white problemą? Nes šalis, kurios gamina šią produkciją, panašu, kad ir nenorės ratifikuoti sustarimo protokolo. Taigi situacija iš esmės liktų tokia pati. Gal galite pakomentuoti tuomet plačiau, nes panašiai yra ir su žaliaviniu tabaku. Jeigu stengiasi dirbti su pačiais gamintojais, tai tikriausiai geresnių rezultatų gali tikėtis, negu kad kreipdamasis dėl tų pačių dalykų į valstybės narės. Ačiū. Taip, iš tiesų, tų baltų nepažymėtų cigarečių klausimas yra labai aktualus pastarosius metus. 2013 m. komisijos strateginėme dokumente e, buvo ta problema įvardyta, tame dokumente buvo kalbama apie kovą su nelegalia tabako produktų priekyba ir ta kova apėmė kelias e, rinkos dalis, įskaitant ir tas Būtent e, buvo kalbama apie e, legaliai gaminamų, bet nelegaliai parduodamų cigarečių pardavimus. Ir šiais metais komisija turės pristatyti gyvendinimo ataskaitą, būtent kalbančią apie tai, kiek yra jau įgyvendinta 2013 metų strategija. Ir bus toje ataskaitoje vertinama, kiek sėkmingai mums pavyko kovoti su tomis vadinamosiomis cheap white cigaretėmis. Taigi komisija dabar labai intensyviai rengia šitą ataskaitą ir mes be abejo esame dėkingi už bet kokį parlamento indėlį sprendžiant šį klausimą. Ačiū, daugiau norinčių pasisakyti sąraše nėra, tad atkreipsiu dėmesį, kad iki balandžio 25 dienos galite teikti pasiūlymus dėl pakeitimų, o gegužės 24 dieną biudžeto kontrolės komiteto posėdėje balsuosime dėl nuomonės projekto. Dabar periname prie ketvirto darbo atvarkės klausimo. Tai yra nuomonės projektas, kurį parengė ponas Bali dėl EGF, e, tai yra Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo veiklos poveikio ir pridėtinės vertės 7-14 metais. Prašome, tai ponė Valį. Dėkuoju, ponė pirminkė, tai yra nepaprastai svarbus klausimas. Nedarbas ir tai, kad apskritai šiuo metu trūksta naujų darbo vietų, yra labai aktuali problema. Ir Todėl aš ir keliu klausimą, ar iš tikrųjų pristatymą prie globalizacijos padarinių fondas e, pasiteisina ir e, yra pasiekiami užsibriežti tikslai. Na, tai reikia pasakyti, kad tų tikslų mes irgi niekur nerasime, jie nėra a, aiškiai apibriežti, Ir reikia pasakyti, kad nerenkami yra tinkamai duomenėse apie tai, kaip yra pasiekiami kokie nors tikslai įgyvendinant šį fondą ar naudojantis kitų socialinių fondų lėšomis. Komisija vis dėlto mano, kad tai, kad auga savarankiškai dirbančių skaičius. Ir tai rodo, kad šis fondas veikia gerai. Tačiau sunku yra iš tikrųjų pasakyti, ar taip yra vien dėl šio fondo veiklos, nes akivaizdu, kad jisai papildo kitus socialinius fondus ir kitus valstybinarių turimus fondus. Na, Reikėtų pasakyti, kad e, tokios problemos dažnai ta, e, iškyla, ypač kai nagrinėjami, kaip yra e, naudojamos struktūrinių socialinių fondų lėšos. Ir kai kam atrodo, kad socialinis fondas veikia geriau nei prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Ir kad jis yra parankesnis valstybės narėms dėl to, kad bendro finansavimo da, uh, koficijantas yra parankesnis valstybėms narėms, jo lėšas galima gauti greičiau ir taikomos mažiau e, ribojančios sąlygos, bet to terminai yra palankesni. Ir iš tikrųjų nėra aišku, e, kokias, e, pavyzdžiui, atrankos procedūras taiko komisija. Matome taip pat, kad kad Kartais galima būtų pasimokyti iš kai kurių projektų, galima būtų panaudoti patirtį sukauptą panaudojant socialinio fondo lėšas. Ir panašu, kad 2013 metais naudoti, naudoti to fondo lėšas nebuvo lengva ir sprendimai priimami vidutiniškai per 41 mėnesį. Būtent dėl to valstybės narės ir naudojasi nacionaliniais ištekliais arba dažniau kreipiasi į socialinį fondą. Aš manau, kad mums reikia supaprastinti šio fondo naudojimo sistemą. Situacija valstybės narėse labai dažnai labai greitai keičiasi. Būna taip, kad e, kokia nors e, bendrovė yra priklausoma nuo kitos bendrovės ir uh, jei tą bendrovė, bet tai bendrovė sekasi sunkiai, tuomet ir kitai bendrovė yra sunku, tačiau paaiškinti tai pristatymą prie globalizacijos fondų nėra lengva. Taigi mes manome, kad komisija savo ataskaitoje turėtų pateikti informaciją pagal atskirius sektorius. Taip mes galėtume išsiaiškinti, kokiuose sritise pagalba yra labiausiai reikalinga. Taip mes galėtume taip pat geriau suvokti, kas vyksta rinkoje. Ir man atrodo, kad negalima tiesiog uh, išmokėti uh, lėšų iš šio fondo ir nereikalaujant, kad būtų paaiškinta, uh, kaip jos tiksliai yra naudojamos. Ir čia aš kalbu ne vien apie perkvalifikavimą darbuotojų, bet ir apskritai ir apie tai, kad galima būtų tas lėšas naudoti ir, ir uh, siekiant gretutinių tikslų. Labai dažnai būna taip, kad įmonės, uh, globalizacijos tiesiog perkelia savo gamybą kitur už ES ribų. Ir aš manau, kad uh, Europos komisija turėtų išnagrinėti situaciją ir pabandyti įsiaiškinti, kiek yra tokių bendrovių, kurios atsidūrusios krizės situacijoje turėjo perkelti savo gamybą kitur. Ir kiekgi tokių atvejų buvo, kai komisija atsisakė padėti nors, kokiai nors bendroviai. Ir pakeitimus galime pateikti iki balandžio šeštos dienos. Ačiū, toliau kalbės panas Štechovskis, prašom. Ačiū. Dėkoju už parengtą pranešimą, už jo pristatymą. Iš tikrųjų jau ir biudžeto komitete anksčiau esame kalbėję apie tai, kad reikia apsispręsti dėl to, ko tikimės iš EGF. Europos parlamento laukia toks apsisprendimas ateitie iš tiesų, nes ne viskas yra aišku. Nėra aišku, kokios sąlygos čia galioja. Ir svarbu ir tai, ką minėjo kolega pranešėjas, svarbu, kad parametrai būtų atitinkami pasirinkti tinkamai, kad būtų galima taikyti šio fondo priemonės ir kad nebūtų dubliuojama šių fondų taikymas. Reikia įsitikinti, kad tikrai veiksmingai yra pritaikomas EGF. Man atrodo, kad kol kas to pasakyti negalime buvo sąlyga dėl įmonės, kurioje daugiau nei tūkstantis darbuotojų atleidžiami, dabar jau tik tai 400, toks skaičius figuruoja, paskui atleidimo priežastys yra vėl visai kitokios nurodomos, dėl kurių gali ar negali būti skiriama parama. Man atrodo, kad tai nėra teisinga ir tos diskusijos reikia. Man atrodo, kad šiame komitete kaip tik turėtų ir vykti. Ačiū toliau, kolegė Jelesandra. Gracias, presidenta. Sí, eh, agradecerle a señor Bali. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Valiai už jo parengtą dokumentą. Tekstas yra įdomus ir aš pritariu jame išdėstytoms mintims. Tiesiog norėčiau kai ką pridurti ir gal ir vėliau suformuluosiu tai kaip pakeitimą. Man atrodo, kad kai mes kalbame apie kai kuriuos sektorius, reikėtų nepamiršti, kad restruk... dėl restruktūrizacijos dažnai padaugėja da savarankiškai dirbančiųjų skaičius. Tai yra žmonės, kurie dirba savarankiškai, autonomiškai. Ir dažnai tokie darbuotojai yra ir darbuotojai, ir kartu da, nepriklausomai dirbantis asmenys. Ir Ispanijoje mes matome, kad kartais dėl to, kad derinamas dviejų pobūdžių darbas, iškyla kai kuriuose sektoriuose problemų. Ir sunku tuomet yra pritaikyti šį fondą. Ir aš manau, kad reikėtų pagalvoti apie tai, kaip galima būtų atsižvelgti į tokių dirbančiųjų poreikius. Reikėtų gal kreiptis ir komisijai ir paklausti, paprašyti jos panagrinėti įmanomas galimybės. Antra, Gal komisija galėtų mums įsameu papasakoti apie tai, ar šis fondas turi neigiamų padarinių? Taip, iš tikrųjų, kai įmonėms yra reikalinga pagalba, turime ją suteikti, bet kartais atsitinka ir taip, kad valstybėms narėjams žinant, kad šis fondas egzistuoja ir jį galima kreiptis, nesistengiama yra užkirsti kelio kai kuriems neigiamiems reiškiniams. Aš manau, kad mes turėtume daryti viską, kad restruktūrizavimas vyktų e, neskausmingai darbuotojams. Kad sukeltų kuo mažiau skausmo ir e, nepatogumo jiems. Reikėtų panagrinėti, pavyzdžiui, ir kiek dirbančiųjų išvyksta dirbti kitur, kitas šalis. Aš manau, kad mes turėtume pagalvoti apie tai, kaip galima būtų užkirsti kelią šiam reiškiniui. Ir manau, kad šio fondo valdymas turėtų būti supaprastintas ponas Savama. Ačiū, ponė pirmininkė, ir aš atsiprašau, kad aš turėjau trumpam išeiti iš salės, nes išsipiliau kavos, bet aš suprantu, kad jūs kalbate apie pristatymą prie globalizacijos fondo. Man atrodo, kad pranešėjas puikiai padirbėjo. Bet aš manau, kad galima būtų išsakyti daugiau kritikos apie tai, kaip prisitaikymo prie globalizacijos fondo lėšos yra naudojamos siekiant e, konkrečių tikslų. Šis klausimas yra aktualus dėl to, kad e, kol kas nepakankamas dėmesys buvo skiriamas taip, tam, kaip šios lėšos yra naudojamos. Ir aš manau, kad nuomonė galime apie tai daugiau kalbėti, daugiau tam dėmesio skirti. Akivaizdu, kad kad problemų yra ir kartais sakoma, kad Europos socialinis fondas galėtų padėti spręsti įmonių problemas. Aš tam pritariu, bet reikėtų savęs paklausti, kokia yra pridėtinė vertė kurią sukuria šis pristaikymo prie globalizacijos fondas. Ir aš manau, kad jei mes norime surasti atsakymą šį klausimą, tuomet turėtume kritiškiau vertinti tai, kaip naudojamos yra šio fondo lėšos. Ir čia reikėtų kreiptis į valstybės narės, nes e, dabar valstybės narės e, teikia labai skirtingą informaciją apie tai, kaip panaudojamos šios fondo lėšos. Ir aš manau, kad mes turėtume kur kas kritiškiau įvertinti EGF naudojimą, nes reikia pripažinti, kad šio fondo lėšos tikrai neišnaudojamos tiek, kiek galima būtų jomis pasinaudoti panas Vogan. Porą pastabų ir pirmiausia norėčiau padėkoti ponui Valiai už jo parengtą dokumentą. Aš manau, kad prisitaikymo prie globalizacijos fondas yra labai svarbi priemonė, kurią galime pritaikyti ES lygmenių. Deja, ne visos valstybės narės naudojasi šio fondo lėšomis. Žinome, pavyzdžiui, kad Jungtinė karalystė nekartų nebuvo kreipusi e, pagalbos į šį fondą. O visai neseniai plieno gamybos e, įmonės Junktinė karalystė paskelbė apie planus atleisti daugybę žmonių. Ir e, Junktinės karalystės vyriausybė atsisakė e, padėti e, šiai įmoniai. Ir Junktinės karalystės vyriausybė turėtų nepamiršti, kad jie turi galimybę kreiptis į šį fondą. Tai yra tikrai labai gera priemonė, pagalbos priemonė. Ir taip pat turime uh, reguliariai peržiūrėti taisyklės, reikia tobulinti šio fondo valdymą, reikia nustatyti kriterijus, kurie užtikrintų, kad tie, kam pagalba yra reikalinga, gali gauti pinigų iš šio fondo tuomet, kai tie pinigai labiausiai jiems yra reikalingi. Ir todėl labai svarbu yra užtikrinti, kad pagalba būtų teikiama kuo skubiau, nes praeitėje tekdavo labai ilgai jos laukti. Ir aš manau, kad visos valstybės narės privalo laikytis taisyk, taisyklių. Ačiū, vadinasi, išmokome savo pamokas. EGF iš tiesų daug kritikos strėlių susilaukė iš komisijos, dabar pasisakys ponia Kožovatoma. <clears throat> Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, mes norėtume padėkoti Jums už tai, kad Jūs e, domina e, šio fondo įgyvendinimas. Ir pirmiausia, noriu pasakyti, kad Europo pristatymo prie globalizacijos e, fondas yra da, greitosios pagalbos priemonė, kuri yra skirta tam, kad būtų parodytas solidarumas. Ir iš tikrųjų šios fondas naudojamas lankščiau nei Europos socialinis fondas nes pagal Europos socialinį fondą e, yra dirbama pagal e, apibrieštus veiksmus, programas. E. O su AGF yra kitaip, valstybės narės sprendžia pačios, reikėtų kreiptis į, į tą fondą ar, ar ne. Reikia pasakyti, kad sprendžiant reikia sutikti pagalbą ar ne atsižvelgime valstybės narių BVP, nedarbo lygį. Ir EGF yra priemonė, kurią gali naudotis visos valstybės narės, kaip ir pasakė panas Vogan. Ir iš tikrųjų valstybės narės tiesiog turi pateikti paraišką tam, kad galėtų gauti pagalbą iš šio fondo. Kai yra pateikiama paraiška Europos pristaikymo prie globalizacijos fondui, reikėtų uh, uh, užtikrinti, kad jį būtų patekta tuo met, kai darbuotojai yra atleidžiami. Tuomet galima būtų geriausiai jiems padėti. EGF e, finansuoja 60 procentų visos reikalingos pagalbos. Ir kai kuriuose regionuose iš tikrųjų Europos socialinės fondas yra patrauklesnis. Ir kai, kur, ir, kai kuriuose regionuose dėl to AGF nėra labai patrauklus. Mes mokame šimtaprocentinį avansinį mokėjimą ir praėjus dviejams metams po tos išmokos mes reikalaujame, kad valstybė narė atsiskaitytų, paaiškintų mums, kokie tikslai yra pasi, pat, pasiekti, kiek lėšų yra išleista, kokie veiksmai buvo įgyvendinti. Paraiškų patvirtinimo trukmė. Ir buvo paminėtas 41 mėno. Tai yra vidurkis. Kai kuriais atvejais sprendimai buvo priimami kur kas sparčiau. Ir yra kitų atvejų, kai prireikia daugiau e, laiko tam, kad būtų priimtas sprendimas. Pagal naują reglamentą 1409 brūkšnys 2003 e, e, mes, tai yra visos trys institucijos, turi susitarti per 23 savaitės dėl sprendimo. Taip pat buvo kalbama ir apie tai, kad paraiškos kartais yra nepatvirtinamos. Tik viena tokia paraiška buvo ir mes atmetėme tą paraišką pasitarę su valstybė nare, nes buvo galiausiai nuspręsta, kad ta paraiška nėra susijusi su globalizacija. Labai sunku yra nustatyti kokius nors kiekybinius ar kokybinius rodiklius skirtus šiam fondui, nes niekas neplanuoja uh, Mes negalime planuoti, kiek darbuotojų bus atleista kokioje nors valstybė narėje. Bet reikia pasakyti, kad valstybės narės pagal reglamento pirmąjį straipsnį turi užtikrinti, kad kuo daugiau atleistų darbuotojų per e, kuo trumpesnį laiką galėtų iš naujo susirasti tvarų darbą. Ir pagal 19 straipsnį mes turime kas antrie metai pateikti ataskaitą tarybai ir Europos parlamentui apie tai, e, kaip e, šis fondas prisideda prie tvaresnio darbo. Ir nuomonė taip pat yra pateiktas vienas pasiūlymas. Ir iš tikrųjų mes jau EGF tinklalapyje skelbėme visą informaciją apie kiekvieną paraišką, bet yra kai kurie dokumentai, pavyzdžiui, galutinė ataskaita, kuri iš tikrųjų priklauso, kurie priklauso valstybėms narėms. Ir mes raginame valstybės narės skelbti šias ataskaitas, bet kol kas tik viena valstybė narė sutiko tai padaryti. Ir mes manome, kad uh, Jei mes reikalausime, kad fondas dirbtų skaidriau, tai galėtume paraginti kitas valstybės narės taip pat skelbti savo rengimas ataskaitas. Tai tiek ir galiu Jūs patikinti, kad komisija labai atidžiai stebi, kaip yra gyvendinamas šis fondas, kaip naudojama yra parama pagal šį fondą. Iš tikrųjų, mes nemanome, kad mes dubliuojame Europos socialinio fondo veiklą, jo kryp, darbo kryptis ir tikslai yra šiek tiek kitokie. Mes veikiame tuomet, kai krizė įvyksta, reikia šalinti jos padarinius, o Europos socialinis fondas užsieima labiau prevenciją. Dėkuoju. Ja, vielen Dank. Frist für Änderungsanträge. Ačiū. Teikti pakeitimus siūlytus galite iki balandžio 16 dienos, 14 valandos. Ar dar turite papildomų pastabų, ponė Vadė? Ačiū visiems kolegoms už pastebėjimus. Man regis, kad e, iš esmės visi sakė, kad norėtųsi daugiau aiškumo dėl to, kaip taikomas EGF Kol kas to skaidrumo trūksta. Jau dabar dėkoju komisijai už jos pastangas, jeigu sako, kad stengsis, kiek įmanoma, labiau paaiškinti vairius niuansus, bet manau, kad labiausiai susitelkti reikėtų ties rinkos mm, sąlygomis ir reintegracija į darbo rinką. Neretai tų programų yra daug, tačiau esmė yra tiesiog perskirstyti pinigus iš vienos vietos į kitą ir nebūtinai pasirūpinti darbuotojais ir jų interesais. Taigi aš manau, kad reikia tikrai labiau pasigilinti ir stengtis veiksmingai panaudoti lėšas. O jeigu kolega iš Junktinės karalystės leis, leisiu savo pasakyti, jog turite savo valiutą, Taigi galite ir investicijų planą savo ruoštų parengti, galite imtis tokių priemonių, tokių galimybių turite, kokių neturi dauguma kitų ES valstybių narių. Ir vis dėlto gana dažnai tokių priemonių reikalaujama. Na, iš tiesų, EGF pajėgumų čia ne, ne, neužtektų. Per ilgai jau dirbu ties šiais klausimais ir žinau. Terminas teikti pasiūlymus yra poryt 12 valandą. Žinome, kad buvo kažkur vertimo klaidų, taigi poryt 12 valandą stengiamės dirbti skubiau. Dabar klausimas dėl Krim vadinamosios rezoliucijos. Pone Pitera yra autorė nuomonės projekto, bet ji negalėjo vykti į Briuselį ir sakė, kad tokiu atveju norėtų, kad tas punktas būtų nukeltas į balsavimo pabaigą šiandien vakare. Bet turint galvoje, dėl kiek klausimų turėsime balsuoti, abejoju, ar įmanoma bus tą padaryti. Jeigu laiko liks, galėsime nukelti tą klausimą. O gal tada ponia Ulrich galėtų pasakyti, ar bus kažkas svarbaus, ką norėjote paminėti. Ačiū. Labai malonu iš jūsų pusės. Kiek žinote, visiškai pritarėme pranešimo projektui, taip pat ir daugumai siūlomų pakeitimų. Labai palankiai vertiname tai, kad daugelį siūlomų pakeitimų yra užsimenama apie PVM ir PVM įtraukimą į PIF direktyvą. Taigi pastabų iš mūsų pusės nėra. Esame visiškai patenkinti. Taigi, nors kartą komisija pagiria pranešėją, o jos nėra. Ką padarysi? Žiūrėsime tuomet, kaip seksis dirbti arba vėliau vakare panagrinėsime tą klausimą ir trumpai padiskutuosime arba kažkaip kitaip. 16 valandą buvo skelbtas balsavimas, todėl ir nenorėčiau pradėti anksčiau. Taigi lygiai ketvirtą valandą būtų gerai, kad atvyktumėte, bent aštuonių narių reikia, kad susidarytų kvorumas. Taigi tie, kas esate salėje, primiktinai raginu jūs ir pasilikti joje. Privalome šiandien balsuoti, kitaip nebespėsime pagal tolesnį darbų tvarkaraštį ir procedūras, visko, ką reikia nuveikti ir aišku, nesinori atimti iš narių galimybės ar kokį, na, balsuoti dėl kokio nors pakeitimo siūlomo ir, ir laimėti galimai balsavimą ir panašiai. Taigi kol kas trumpam nutraukėme posėdį, pratęsime ketvirtą valandą, vyks balsavimas. Don't take things for granted. Ah, absolument. D'accord. This is probably this, this mistake we did. Yeah. Parce qu'à chaque fois, on a laissé ça, on considère qu'il ne faut pas voter. Colleagues, take your seat. Kolegos, prašyčiau susėsti. Pradėsime. Mūsų laukia daug darbo. šeštas punktas, ar būtų pastabų, jeigu ne, gal galime pradėti balsuoti. Tik tai noriu pasitikrinti, kiek kolegų yra salėje. Ar visi turite korteles elektroniniam balsavimui? Pasirodykite, kad žinotume, kiek jūsų yra. Taigi pasitikrinkime, kad matytume, kiek yra balsuojančiųjų. Gal galėtumėte pabalsuoti. Ar visi jau balsavote? Kiek yra balsavusių? Taigi, 17 kolegų. Gerai, pradėsime nuo horizontaliosios ataskaitos. Pono Vono. Pradedam nuo šešto punkto. Pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinti. Antras pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Trečiasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Ketvirtasis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, septintasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, aštuntasis, kas už, kas prieš, pasitikrinkime. Pasitikrinkime dėl aštuntojo pakeitimo. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta. 9 už 7 prieš. Įskaitant ir žodinį pakeitimą. Niekas jam nebuvo prieštaravęs. Devintas pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dešimtasis kas už, kas prieš, kas susilaiko atkrenta. Vienuoliktas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dvyliktas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 13 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 14 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 15 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 16 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 17 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 18 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 19 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta 20, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta 21, kas už, kas prieš, pasitikrinkime. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atkrent 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 23 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 24 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 25 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, kad patvirtinta, bet pasitikrinkime. 25 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 26. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Ample 1 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antrasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Trečiasis, jau buvo apimtas ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Ample 6, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Septyni, kas už, kas prieš kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Libė vienas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Antras buvo apimtas jau. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ketvirtas, kas už, kas prieš dėl pirmosios dalies, kas susilaiko atmesta. Penktasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Kažkas nebalsavo, nors turi kortelę. Na, kaip tam bebūtų, balsavimas baigtas. 16 už, vienas prieš. Sveikiname pranešėją. Toliau eisime prie individualių agentūrų. Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra ACER. Pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš. Atsiprašau, turime kartu balsuoti dėl pirmo ir antro pakeitimo. Dėl biudžeto vykdymo patvirtimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau dėl biudžeto įvykdymo balsuosime elektroniškai. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 15 už, 4 prieš. Taigi patvirtinta sprendimas dėl sąskaitų uždarimo. Trečias, ketvirtas pakeitimas kartu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Puiku. Toliau, sprend... bendras sprendimas dėl sąskaitų uždarimo elektroniškai balsuojame. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 15 už, 4 prieš. Dėkoju. Toliau rezoliucijos projektas Septintasis punktas, penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Septintasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Aštuonio, aštuntas pakeitimas, kas už. Ne. Dėl viso rezoliucijos pasiūlymo elektroniškai balsuojame vis dėlto. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. 16 už, 3 prieš. Ačiū ir sveikiname pranešėją. Damit kommen wir zu BEREC, äh, elektronische Kommunikation. Taigi einame toliau prie ERRI ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro. Pirmas vienas pakeitimas kartu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Automatiškai yra tvirtinamas biudžeto įvykdymas. Toliau sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigiame. 15 už, 4 prieš. Toliau sprendimas dėl sąskaitų uždarimo, trečias ir ketvirtas pakeitimas kartu. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau sprendimas dėl sąskaitų uždarimo balsuojame elektroniškai. Penkiolika už, keturi prieš. biudžeto įvykdymas patvirtintas. Toliau penktas pakeitimas dėl rezoliucijos, kas už, kas prieš. Patvirtintas šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtintas septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Dėl visos rezoliucijos balsuosime elektroniškai. Baigiame balsuoti. 17 už, 2 prieš. Sveikiname pranešėją. Toliau ES įstaigų vertimo centras. Biudžeto įvykdymo patvirtimas, pirmas antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau sprendimas dėl biudžeto įvykdymo balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigėme 15 prieš 5. Toliau dėl sąskaitų uždarimo trečias ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dėl sąskaitų uždarimo balsuojame elektroniškai dabar. Balsuoti baigėme 15 už, 4 prieš. Toliau rezoliucija. Penktas pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Šeštas kas už, kas prieš. Norėčiau pasitikrinti dėl šešto pakeitimo. Elektroniškai balsuokime. Baigiame balsuoti 13 už 6 prieš, taigi patvirtinta. Septintas pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Ir galtinis balsavimas dėl rezoliucijos projekto. Elektroniškai balsuosime. Balsuoti baigiame. 16 už, 3 prieš. Sveikiname pranešėją. Gerai, toliau galiname prie sprendimo. Pirmasis, antrasis pakeitimas, kas už kas prieš susilaikė at, atkrenta toliau. Biudžeto vykdymo patvirtinimas, elektroninis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. 15 už 4 prieš. Dėkuoju. Toliau sąskaitos. Trečiasis, ketvirtasis pakeitimai už prieš susilaikė at, atmesta. Toliau sąskaitų uždarimas. Elektroniniu būdu balsuojame. Prašau balsuoti. 14, 15 už 4 prieš, penktasis pakeitimas toliau rezoliucijos, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Užimtumo komiteto e, pirmasis, antrasis, e, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis dabar užimtumo komiteto, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Penktasis, kas už kas prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis, pirmoji, trečioji dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Septintasis ir aštuntasis e, jau, jau buvo, yra traukti į kitus pakeitimus. Tai dabar dėl visos rezoliucijos elektroninių būdų balsuojame. Dar laukiame. Gerai. Balsavimas baigtas. 16 už 2 prieš. Toliau periname prie Europos policijos koledžo. Pirmasis, antrasis pakeitimai. Kas už, kas prieš susilaikė, atkrenta. E, atmesta tas sprendimas dėl e, biudžeto vykdymo patvirtinimo, elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. 15, 14 už, 4 prieš. Toliau sąskaitų uždarimas, kas už, kas prieš susilaikė, e, atmesta. Toliau sąskaitų uždarimas, elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. 15 už, 4 prieš, rezoliucija toliau. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas šeštasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas septintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Lybė komiteto pirmasis, nuo pirmojo iki ketvirtojo įtraktų kitur, tuogi penktasis toliukas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tai šeštasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos su visais patvirtiniais pakeitimais. Elektroninis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 16 už 2 prieš. Toliau balsuojame dėl Europos svečios saugos agentūros. Pirmasis, antrasis pakeitimai, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Sprendimas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo, elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas, 15 už, 4 balsavo prieš. Panašu, kad panaš, panašios yra balsavimo tendencijos, toliau trečias ir ketvirtas pakeitimai už prieš susilaikę atmesta. Taigi sąskaitų uždarimas dabar, sprendimas dėl sąskaitų uždarimo, elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas, 15 balsavo už, 4 balsavo prieš. Toliau rezoliucija, penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Penktasis pakeitimas. Man atrodo, kad buvo patvirtinta. 11 už 4, 8 prieš, šeštasis toliau, kas už prieš susilaikė patvirtinta, septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, aštuntasis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, devintasis už prieš susilaikė patvirtinta, dešimtasis už prieš susilaikė patvirtinta, vienuoliktasis už prieš susilaikė patvirtinta, dvyliktasis už prieš susilaikė patvirtinta, tryliktasis už prieš susilaikė patvirtinta. Transporto komiteto nuo 1 iki 4 traktų 4 penktasis, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. E, transporto komitetas septintasis, už prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntasis, už prieš susilaikė patvirtinta. Devintasis, už prieš susilaikė patvirtinta. Transporto komiteto dešimtasis, nuo 10 iki 12 traktų 4, 13, pirmo, pirmoji dalis. Kas už? kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 14 direktors kitur, taigi dabar balsuojame dėl rezoliucijos su patvirtinės pakeitimais, balsuojame elektroniniu būdu, vartinis balsavimas. Balsavimas baigtas. 16 už, 3 prieš. Sveikiname pranešėją. Jas, kas už, kas prieš, e, e, sulaikė. Toliau dėl, sprendimas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo, vardinis balsavimas, balsuojame, balsuojame, balsavimas baigtas, 15 už, 3 prieš, patvirtinta. Sąskaitų uždarimas, trečias ketvirtis pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar e, sprendimas dėl sąskaitų uždarimo, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Išlosim. Balsavimas baigiamas. 15-3 toks rezultatas. Dabar rezoliucijos Penktas pakeitimas už prieš susilaikę jau priimtas ir kitas tuomet. Lybė 5.1. Lybė antra dalis. Penktą pakeitimą už prieš susilaikę priimta. Lybė 3 už prieš susilaikę priimta. Dabar dėl visos rezoliucijos balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas. Baigtas 16.3. Geras rezultatas pranešėjai. Toliau Europos bankininkystės institucija. Pirmas antras pakeitimai. Dėl vykdymo patvirtinimo už prieš susilaikė atmesta. Sprendimas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo elektroniniu būdu. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 15.4. Dėl sąskaitų uždarimo Trečias, ketvirtas pakeitimai už prieš susilaikę atmestą. Elektroniniu būdu balsuojame dėl sąskaitų uždarimo. Balsavimas baigiamas. 15.4. Dabar dėl rezoliucijos balsuojame. Penkto pakeitimo už prieš susilaikę priimta. Šeštas pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Septintas už prieš susilaikė priimta, aštuntas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta, ekon vienas už, prieš susilaikė priimta, ekon du už, prieš susilaikė priimta, ekon trys už, prieš susilaikė priimta, ekon keturi už, prieš susilaikė priimta, ekon penki už, prieš susilaikė priimta, ekon šeši jau patenka į kitus dėl 7 iki 15 imtinai balsuoja už, prieš susilaikė priimta. Ir galutinis balsavimas dėl viso rezoliucijos projekto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 15.4 rezultatas. Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras Biudžeto vykdymo patvirtinimas, pirmas antras pakeitimai už prieš susilaikę atmesta. Sprendimas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo elektroniniu būdu prašome balsuoti. Taigi, balsavimas baigiamas. 15.4. Dėl sąskaitų uždarimo. Trečias ketvirtas už prieš susilaikę atmestą. Elektroniškai balsuojame dėl sąskaitų uždarimo. Balsavimas baigiamas. 15.4. Ir dabar rezoliucija. Penktas pakeitimas už prieš susilaikė. Man regis priimta. Galime pasitikrinti galbūt. Penktas pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Taip, priimta. Šeštas pakeitimas už prieš susilaikė. Priimta. Septintas pakeitimas už prieš susilaikė priimta, aštuntas pakeitimas už prieš susilaikė priimta, devintas ir dešimtas sutampa arba suderiname už prieš susilaikė priimta, dešimtas pakeitimas už prieš susilaikė priimta, vienuoltas pakeitimas už prieš susilaikė priimta, dvyliktas pakeitimas už prieš susilaikė priimta. NV1 jau patenka į kitus ant vidų už. NV2 už prieš susilaikė priimta, NV3 ir 4 irgi jau patenka kitur, NV5, 6, galim iš karto balsuoti, kas nors prieš, už prieš susilaikė priimta. NV7, 8 jau patenka kitur, NV9 už prieš susilaikė priimta, NV10 irgi pakliūna, Pagal kitus tekstus 11.15 už, 11.13 už prieš susilaiko priimta. 14.15 jau irgi patenka <clears throat> per kitus pakeitimus. Dabar balsuojame dėl rezoliucijos projekto. Balsavimas baigiamas 16.3. Ačiū. Echa agentūra dabar dėl biudžeto vykdymo patvirtimo, pirmas, antras, už prieš susilaikė atmesta, dabar balsuojame dėl paties biudžeto vykdymo patvirtinimo elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. Dėl sąskaitų uždarimo trečias ir ketvirtas pakeitimai už prieš susilaikė atmesta. Dabar balsuojame dėl sąskaitų uždarimo. Balsavimas baigiamas. 15.4 rezultatas. Dabar dėl rezoliucijos penkto pakeitimo už prieš susilaikė priimta. Šeštas. Dvyliktas pakeitimai. Dėl viso bloko galime balsuoti tikriausiai. Kas už? Šeštą, dvyliktą prieš susilaikė atmesta. Toliau tryliktas už prieš susilaikė atmesta. Keturioliktas už prieš susilaikė priimta. NV1 jau patenka per kitus tekstus. NV2 už prieš susilaikė priimta. NV3, 4 jau taip pat atkris. 5, 8 dėl visko iškart. Ne. Tada NV5 už prieš susilaikė priimta. NV6 už prieš susilaikė priimta. NV7 už prieš susilaikė priimta. NV8 už prieš susilaikė priimta, NB9, nebereikia balsuoti, NB10 už prieš susilaikė priimta, NB11, 12, 13, patenka pagal kitus tekstus, NB14, 15 už prieš susilaikė priimta, 16 už NB16, 17 apima kiti tekstai. Balsavimas dabar elektroniniu būdu dėl viso rezoliucijos projekto. Balsavimas baigiamas 16.3 patvirtinta. Europos aplinkos agentūra pirmas pakeit, ir antras pakeitimai už prieš susilaikė atmesta. Dabar balsuojame dėl sprendimo, dėl sąskaitų uždarimo, dėl mm, biudžeto vykdymo patvirtinimo. Balsavimas baigiamas 14. 4 rezultatas. Toliau sąskaitų uždarimas, trečias, ketvirtas pakeitimai už prieš susilaikė atmesta. Balsuojame dėl sąskaitų uždarimo. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. 15.4. Rezoliucija dabar. Penktas pakeitimas. Nuo penkto iki, de, iki dešimto imtinai. Balsuojame iš karto. Ne. Ame, penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Šeštas už, prieš susilaikė priimtas, septintas už prieš susilaikė priimta, aštuntas už prieš susilaikė priimta, devintas už prieš susilaikė priimta, dešimtas už prieš susilaikė priimta, NV1 ir 2 jau apimti kitų tekstų Taip pat iki 7 imtinai tą galima pasakyti apie tos pakeitimus. Taigi balsuojame dėl rezoliucijos projekto. Balsavimas baigiamas. 16.3. Ačiū. Žuvininkystės kontrolės agentūra dabar. Pirmas, antras pakeitimai už prieš susilaikė atmesta. Balsuojame dėl sprendimo, dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Balsavimas baigtas. 15.4. Sąskaitų uždarimas, trečias, ketvirtas pakeitimai už prieš susilaikę atmestą. Balsuojame dėl sprendimo dėl sąskaitų uždarimo. Balsavimas baigiamas. 15.4. Rezoliucija. Penktas pakeitimas už. Prieš susilaikė priimta. Šeštas už. Prieš susilaikė priimta. Septintas už. Prieš susilaikė priimta. Aštuntas už. Prieš susilaikė priimta priimta, devintas už prieš susilaikė priimta, dešimtas už prieš susilaikė priimta. Toliau peš vienas, du, trys, keturi, penki patenka per kitus tekstus. Dėl 6.12 galim balsuoti iš karto. Peš 6.12. Už prieš susilaikė priimta. Bals. Peš 12. <clears throat> Apima kiti Pakeitimai balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. 16.3. Ačiū. Europos maisto saugos tarnyba EFSA. Pirmas pakeitimas, antras, trečias ir ketvirtas. Dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo už prieš susilaikė atmesta. Balsuojame dėl sprendimo dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 12.7. Toliau sąskaitų uždarimas, penktas pakeitimas, nuo 5 iki 8 už prieš susilaikė atmesta. Dabar balsuojame dėl paties sąskaitų uždarimo, dėl sprendimo viso. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 13.6. Dabar rezoliucija pati. Devintas pakeitimas už prieš susilaikė priimta, dešimtas pakeitimas už prieš susilaikė priimta, vienuoliktas pakeitimas už prieš susilaikė priimtas, dvyliktas pakeitimas už prieš susilaikė priimta, tryliktas pakeitimas už prieš susilaikė priimtas, keturioliktas pakeitimas už prieš susilaikė priimta, penkioliktas pakeitimas už prieš susilaikė priimta Atmesta 16 pakeitimas už prieš susilaikė. Priimta 17 pakeitimas už prieš susilaikė. Atmesta 18 pakeitimas už prieš susilaikė. Man regis priimta, bet norėčiau pasitikrinti dėl 18 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. Priimta. Priimta, ačiū. ne visada. Aiškiai matyti iš pakeltų rankų 20 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 19 pakeitimas už prieš susilaikė priimta, 21 už prieš susilaikė priimta, 22 už prieš susilaikė priimta, 23 pakeitimas už prieš susilaikė priimta, 24 pakeitimas už prieš susilaikė priimta, 25 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 26 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 27 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 28 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 29 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 30 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 31 pakeitimas už prieš susilaikė priimta prieš susilaikė priimta, 32 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta, 33 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. NB2, 1, 2, 3 patenka per kitus pakeitimus, NB4 už, prieš susilaikė priimta, NB5 už, prieš susilaikė priimta, NB6 irgi patenka per kitus tekstus NB7, pirma dalis už, prieš susilaikė priimta, antroji dalis jau patenka per kitus pakeitimus. NB 8 patenka 9, dabar už prieš susilaikė atmesta NBD. NB. NB9 irgi apimtas per kitus tekstus. Bet atmesta, bet kuriuo atveju. NV9 atmestas. NV10 jau apimtas kitų 11. Pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 12. Pirmoji dalis už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už. NV13 už prieš susilaikė priimta. 14.15 jau apimtas kitų pakeitimų. Balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas 16.3. Ačiū. Toliau eigė Europos lyčių lygybės institutas pirmas, antras pakeitimai už prieš susilaikė atmesta sprendimas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 15.4 Dabar sąskaitų uždarimas, trečias, ketvirtas pakeitimai, už prieš susilaikę atmesta, balsuojame dėl susprendimo dėl sąskaitų uždarimo. Balsavimas baigtas, 15.4, ačiū. Rezoliucija, penktas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta, šeštas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta, septintas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta, aštuntas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Fem vienas už prieš susilaikė priimta. Fem du. 3, 4, 5, 6. Apimtas kitų tekstų, apimti kitų tekstų FEM 7 už prieš susilaikė priimta, FEM 8 patenka per kitus tekstus, taigi dabar dėl viso rezoliucijos projekto galime balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas ir balsavimas baigiamas. 16.3. Dabar Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija JOPA. Pirmas, antras pakeitimai už prieš susilaikė atmesta. Balsuojame dėl sprendimo, dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas 15.4. Dabar sąskaitos darimas, trečias, ketvirtas pakeitimai, už prieš susilaikė atmesta, balsuojame dėl sąskaitų uždarimo elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. 15.4. Rezoliucija 5. Penktas pakeitimas už prieš susilaikė priimta, šeštas pakeitimas už prieš susilaikė priimta, septintas pakeitimas, septintas, aštuntas, devintas kartu už prieš susilaikė priimta. Ekon 1 iki Ekon 5 kartu, ne, už prieš susilaikė priimta. Ekon 6 patenka per kitus pakeitimus. Ekon 7.15 gal iš karto, ne. Ekon nuo 7 iki 12 dabar. Kas už prieš susilaikė priimta. Ekon 13 už prieš susilaikė. Priimta ekon 14 ir 15 kartų už prieš susilaikė. Priimta. Balsuojame dėl rezoliucijos projekto viso. Balsavimas baigtas. 15.4. Ačiū. Europos Inovacijų ir technologijų institutas EIT. Pirmas antras pakeitimai už prieš susilaikė atmesta. Balsuojame dėl sprendimo, dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Balsavimas baigiamas. 15, 3, ačiū. Sąskaitų uždarimas, trečias, ketvirtas pakeitimai už, prieš, susilaikė, atmesta, balsuojama elektroniniu būdu dėl sąskaitų uždarimo. Balsavimas baigtas. 15.4. Ačiū. Dabar rezoliucijos projektas. Penktas pakeitimas už prieš susilaikė. Atmesta. Šeštas pakeitimas už prieš susilaikė. Priimta. Septinta. Devinta gal. Apriepkim kartu. Septintas devintas už prieš susilaikė. Priimta. Dešimtas pakeitimas už prieš susilaikė. Priimta. 11 už prieš susilaikė priimta, 12 už prieš susilaikė priimta, 13 už prieš susilaikė priimta. Balsuojame dėl rezoliucijos projekto viso. Balsavimas baigiamas. 15.3. Ačiū. Europos vaistų agentūra. EMA. Pirmas, antras pakeitimai už, prieš susilaikė atmesta, balsuojame dėl sprendimo, dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Balsavimas baigtas 15.3. Trečias, ketvirtas pakeitimai dėl sąskaitų uždarimo už prieš susilaikė atmesta. Balsuojame dėl sąskaitų uždarimo, sprendimo, dėl to vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas 16.3. Ačiū. Ir dabar rezoliucija penktas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta, šeštas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta, septintas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta, aštuntas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta, devintas 9.12 galbūt imkime iškart. Taigi 9.12, kas už prieš susilaikė priimta. Ne? Tai taip ir žūsta visas pasipriešinimas. Dabar 14 už prieš susilaikė, 13 už prieš susilaikė priimta, 14 už prieš susilaikė priimta, 15 už prieš susilaikė priimta, 16. Ne, atkrenta. NV1 ir 2 iš karto gal už prieš susilaikė priimta. Trečias, ketvirtas, penktas, šeštas patenka per kitus pakeitimus. NV7 už prieš susilaikė priimta. 8 už prieš susilaikė priimta. 9. 11 jau patenka. 12 už prieš susilaikė priimta. MV13, 15 jau patenka per kitus pakeitimus ir dabar balsuojame dėl rezoliucijos, rezoliucijos projekto elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. 16, 2, ačiū. Toliau Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsienos centras. Pirmas, antras pakeitimai už prieš susilaikė atmesta. Sprendimas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo elektroniniu būdu prašom. Balsavimas baigtas 15.4. Sąskaitų uždarimas, trečias, ketvirtas pakeitimai už prieš susilaikė atmesta, balsuojam elektroniniu būdu dėl sprendimo. Balsavimas baigtas 15.4. Ačiū. Rezoliucija penktas pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Šeštas pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Libė vienas, antras, pirmas, antras, trečias, jau patenka per kitus tekstus. Libė keturi už prieš susilaikė priimta. Libė penki už prieš susilaikė atmesta. Libė šeši už prieš susilaikė priimta. Dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 16.3. Ačiū. Europos jūrų saugumo agentūra. Pirmas antras pakeitimai už prieš susilaikė priimt, atmesta. Sprendimas, dėl kurio balsuojame, balsavimas pradedame, pradedamas. Balsavimas baigiamas. 15.4 sąskaitos. Trečias ketvirtas pakeitimai už prieš susilaikė atmesta. Sprendimas dėl sąskaitų uždarimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas. Baigiamas. 14.4. Rezoliucija. Penktas pakeitimas už. Prieš susilaikė priimta. Traminas 2. Patenka per kitus pakeitimus apriepti jau trečias, septintas gal kartu, už prieš susilaikė priimta, tran 8 už prieš susilaikė atmesta, tran 9, jau aprieptas tran 10-11 kartu už prieš susilaikė priimta, tran 12 irgi jau aprieptas. Taigi balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas 15.4. Ačiū. Toliau Enisa. Pirmas antras pakeitimai už prieš susilaikė atmesta. Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 15.4. Sąskaitų uždarimas. Trečias ketvirtas pakeitimai už prieš susilaikė atmesta. Sprendimas dėl sąskaitų uždarimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas 15.4. Ačiū. Penktas pakeitimas už prieš susilaikė priimta sprendimas dėl viso rezoliucijos projekto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas 15.4. Ačiū. Europos geležinkelio agentūra, pirmas antras pakeitimai už prieš susilaikę atmesta, sprendimas dėl sąskaitų, dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo elektroniniu būdu, balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas, 15.4. Trečias ketvirtas pakeitimai dėl sąskaitų uždarimo už prieš susilaikė atmesta. Sprendimas dėl sąskaitų uždarimo elektroniniu būdu prašom balsuoti. 15.5. 15.4. Rezoliucijos projektas, penktas pakeitimas už prieš susilaikė priimta, šeštas pakeitimas už prieš susilaikė priimta, septintas, devintas, gal kartu, kartu už prieš susilaikė priimta, tran vienas, penki, jau apriepti, tran šeši, devyni, gal kartu už prieš susilaikė priimta priimta, tran 10 jau prieptas, 11 dabar už prieš susilaikė atmesta, tran 12 už prieš susilaikė priimta, tran 13 jau prieptas, taigi balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas 16.3. Ačiū. Ir toliau esma. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija. Pirmas, antras pakeitimai dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo už prieš susilaikė atmesta. Balsavimas dėl sprendimo, dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo elektroniniu būdu prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. 15.4. Ačiū. Sąskaitų uždarimas. Trečias, ketvirtas pakeitimai už prieš susilaikė atmesta. Sprendimas dėl sąskaitų uždarimo. Elektroniniu būdu prašom. Balsavimas baigtas 15.4. Rezoliucija. Penktas pakeitimas už. Prieš susilaikė priimta. Ekon 1, 2, 3, 4, 5 iš karto. Balsuojame dėl jų visų. Už prieš susilaikė priimta. Ekon 6 buvo priepta 7. Nuo ekon 7 iki 15 kartų už prieš susilaikė priimta. Balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 15.4. Ačiū. Toliau Europos mokymo fondas. Dublinas. Pirmas, antras pakeitimai už prieš susilaikė atmesta. Balsuojame dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas 15.4. Dėl sąskaitų uždarimo trečias ketvirtas pakeitimai už prieš susilaikė atmesta. Sprendimas dėl sąskaitų. Elektroniniu būdu balsuojame, prašom. Balsavimas baigtas. 15.4. Galim balsuoti dėl 5-8 pakeitimų iškart. Taip ar ne? Taip. Taigi, kartu nuo 5 iki 8 už prieš susilaikė priimta. MPL1 apriektas jau, MPL2 už prieš susilaikė priimta, MPL3-4 jau apriekti, MPL5-6 kartu už prieš susilaikė priimta. Galime balsuoti dėl viso rezoliucijos projekto. Balsavimas baigiamas. 16.3. EU Lysa. Pirmas antras pakeitimai už prieš susilaikė atmesta. Balsuojame dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo paties sprendimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 15.4. Sąskaitos. Trečias ketvirtas pakeitimai už prieš susilaikė atmesta atmesta. Dabar sprendimas dėl sąskaitų uždarimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 15.4. Ta pati balsų dauguma. Dabar rezoliucija ir galime balsuoti dėl pakeitimų nuo 5 ar 6 kartų. Taigi už, prieš susilaikė priimta. Toliau lybė Vienas šeši visi jau apriepti, tarulybė septyni už prieš susilaikė. Atmesta balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 16.3. Ačiū. Oša. Pirmas, antras pakeitimai už prieš susilaikę Atmesta balsuojame dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. 15.4 sąskaitos. Trečias ketvirtas pakeitimai už prieš susilaikė atmesta. Dėl sprendimo balsuojame, dėl sąskaitų uždarimo elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 15.4. Rezoliucijos penktas pakeitimas. Nuo 5 iki 7 kartu už prieš susilaikė priimta. MPL1 jau apriektas MPL2 4 kartu už prieš susilaikė priimta. MPL5 jau apriektas MPL6 už prieš susilaikė priimta. MPL7 dabar už prieš susilaikė priimta. Balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 16.3. Ačiū. Euratomas. Dabar vienas antra, pirmas antras pakeitimai už prieš susilaikę atmestą. Balsuojame dėl sprendimo dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo elektroniniu būdu. Prašome. Balsavimas baigtas. 15.4 sąskaitos ir trečias ir ketvirtas pakeitimai už prieš susilaikė prie atmestą. Balsuojame dėl sąskaitų uždarimo. Dėl sprendimo elektroniniu būdu balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas 15.4. Šeštas ir penktas pakeitimai kartu už prieš susilaikė priimta ir elektroninis balsavimas dėl viso rezoliucijos projekto. Ačiū. 16.3. Toliau Eurofound Pirmas, antras pakeitimai už, prieš susilaikė atmesta. Sprendimas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Balsuojame dėl jo elektroniniu būdu, prašom. Balsavimas baigtas, 15.4. Sąskaitos, trečias, ketvirtas pakeitimai už, prieš susilaikė atmesta. Dėl sąskaitų uždarimo elektroniniu būdu balsuojame. 15.5. Balsavimas baigtas 15.4 rezultatas rezoliucija. Penktas, septintas pakeitimai iškart už prieš susilaikė atmes priimta. MPL1 apriektas jau MPL2 4 kartu už prieš susilaikė priimta. MPL5 už prieš susilaikė priimta. MPL6 apriektas. MPL7 už prieš susilaikė priimta. MPL8 apriektas. Galime balsuoti elektroniniu būdu dėl viso rezoliucijos projekto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas 16.2. Eurojustas pirmas antras pakeitimai už prieš susilaikė atmesta. Sprendimas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 15.4. Trečias ketvirtas pakeitimai dėl sąskaitų uždarimo už prieš susilaikė atmesta. Sprendimas dėl sąskaitų uždarimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas 15.4. Negalime sakyti, kad nestabiliai kaip nors balsuotume. Rezoliucija. 5.7 už prieš susilaikė priimta lybė. 1-2 jau apriepti, lybė 3-4 kartu už prieš susilaikė priimta, lybė 5, pirmoji dalis už prieš susilaikė priimta, antroji dalis už prieš susilaikė priimta, lybė 6 už prieš susilaikė priimta ir balsuojame dabar dėl rezoliucijos projekto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 16.3. Ačiū. Europolas toliau, vienas ant, pirmas antras pakeitimai už prieš susilaikė atmesta. Balsuojame dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas 16.3. Sąskaitos trečias, ketvirtas pakeitimai už prieš susilaikė atmesta. Sprendimas dėl sąskaitų uždarimo elektroniniu būdu, prašom. Balsavimas baigtas 16. 3. Dabar rezoliucija. 5. 6. Kartu už prieš susilaikė. Priimtas 7. Pakeitimas už prieš susilaikė. Priimta 8. 12. Kartu už prieš susilaikė. Priimta 13 pakeitimas už prieš susilaikė priimta, 14-15 kartų už prieš susilaikė priimta, Libė 1 apriektas. Libė 2 atkrenta, Libė 3 dabar už, prieš susilaikė, atmesta, Libė 4 apriektas, Libė 5 už, prieš susilaikė, priimta, Libė 6 už, prieš susilaikė, priimta. Ir galime pereiti prie galutinio balsavimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas 15.4 priimta. Ačiū. Toliau pagrindinių teisų agentūra. Pirmas, antras, trečias pakeitimai už prieš susilaikė atmesta. Balsuojame elektroniniu būdu dėl sprendimo, dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Balsavimas baigtas 15.4. Sąskaitų uždarimas nuo 4 iki 6 pakeitimai vienodi, kas už prieš susilaikė atmesta, taigi pereiname prie balsavimo dėl sprendimo, dėl pačių sąskaitų uždarimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 14.4. Rezoliucija. Nuo 7 iki 9 pakeitimai kartu už prieš susilaikė priimta. 10 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 11 13 pakeitimai už prieš susilaikė priimta. Lybė 1, 2 ir 3 jau apriepti, lybė 4 už prieš susilaikė atmesta, lybė 5 jau aprieptas, taigi galime pereiti prie galutinio balsavimo. Balsavimas pradedamas. Septyniolika du. Jeigu kas nors netinka, kam nors dėl to balsavimo iškart dėl kelių pakeitimų, sakykit. Dabar pirmas, antras pakeitimai dėl Frontexo už prieš susilaikę atmestą. Balsuojame dėl sprendimo dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 15.3 sąskaitos. Trečias, ketvirtas pakeitimai už prieš susilaikė atmesta. Periname prie balsavimo dėl sąskaitų uždarimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 16.2. Rezoliucija. Penktas pakeitimas už. Prieš sulaikė. Man regis priimta. Galime pasitikrinti gal. Dėl penkto pakeitimo balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Tai priimta. Toliau. Nuo šešto iki aštunto. Iškart už prieš susilaikė priimta, devintas už prieš susilaikė priimta, dešimtas dvyliktas už prieš susilaikė priimta, tryliktas pakeitimas už prieš susilaikė priimta, keturioliktas ir penkioliktas pakeitimai kartu už prieš susilaikė priimta. Libė 1, Libė 2, apriepti, Libė 3 už, prieš susilaikė, pri, atmesta, Libė 4 už, prieš susilaikė, atmesta, Libė 5 už, prieš susilaikė, atmesta, libė, priimta Libė 6, 6 jau aprieptas, Libė 7 už, prieš susilaikė, atmesta. Balsuojame dėl rezoliucijos projekto viso elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 17.2. Ačiū. GNSS agentūra. Pirmas antras pakeitimai. Už prieš susilaikė atmesta. Taigi balsuojame dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. 15.4. Sąskaitos. Trečias ketvirtas Ketvirtas penktas pakeitimai už prieš susilaikė atmesta. Balsuojame dėl sąskaitų uždarimo apskritai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas 15.4. Dabar rezoliucija nuo 5 iki 7 kartu už prieš susilaikė priimta. Balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto. Elektroniniu būdu balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 15.3. Genau. Ah. Okay, what, what a chance. genau, genau. Hat, yeah. genau. genau. Aber, aber Flagge, niemand, genau. niemand, niemand verlässt den Saal. Ir niekas negalima išeiti iš salės. Turime toliau dirbti bendros įmonės Artemis. Pane Marineskų pranešė, ar norite pasisakyti? Ne? Gerai. Pirmas, antras pakeitimai. Dėl biudžeto vykdymo, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Bet pasitikrinkime. Taigi dėl pirmo ir antro pakeitimų. Baigiame balsuoti. 13.5 priimta. Tai reiškia, kad nukeliamas biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bet dar pasitikslinsiu. Tai reiškia, kad reikia nukelti balsavimą dėl sąskaitų uždarimo, ar ne taip? Gerai. Dabar balsuosim dėl sąskaitų uždarimo. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Marijanai? Tai mes balsavome, kad būtų nukeltas biudžeto įvykdymo patvirtinimas, taip? tai aišku, kad ir dėl sąskaitų nereikia balsuoti, nes jos neuždaromos. Taip? Ir tada rezoliucija yra. Taip, taip, atsiprašau. Eikim tiesiai prie rezoliucijos. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Septintasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Balsuom dėl viso rezoliucijos projekto, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 17.1. dėl sąskaitų uždarimo. Ar mes turime balsuoti? Mes turime balsuoti dėl biudžeto vykdymo patvirtimo sprendimo su pakeitimu. O mes nubalsavome, kad biudžeto vykdymas bus nukeltas. Tada mes turime balsuoti dėl sprendimo uždaryti sąskaitas. Juk tas pats yra. Mes balsavome uh, kad nebus patvirtintas biudžeto įvykdymas, bet turime balsuoti dėl sąskaitų uždarimo su naujausiais pakeitimais. Dėl tokio sprendimo turime balsuoti, ne taip? Nes mes balsavom tik dėl pakeitimų. Reikia balsuoti dėl sąskaitų uždarimo. Ta aš ir bandau padaryti dabar. Taigi balsavom pirmą dėl, dėl pakeitimų, o dabar dėl viso sprendimo su pakeitimais. Bet turime nubalsuoti ir dėl sąskaitų uždarimo, sako pirmininkė. Taigi, balsavome pirmame ir antrame pakeitimuose nukelti biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Taip, dabar turime balsuoti dėl bendro viso sprendimo su tais pakeitimais. Ar ne? Toks antras balsavimas. Toliau. Nereikia balsuoti dėl sąskaitų, nes aišku, kad jos nebus uždarytos, bet turime balsuoti dėl sprendimo. Dėl sąskaitų, nes tai yra bendras pilnas sprendimas. Taip reikia elgtis. Gerai, tai balsuojame dėl antro punkto pasiūlymas dėl sąskaitų uždarimo sprendimo. Dėl rezoliucijos jau nubalsavome, bet dabar dėl antrojo punkto balsuojam. Trečias ir ketvirtas pakeitimai. Turime balsuoti dėl pasiūlymo sprendimui dėl sąskaitų uždarimo su visais pakeitimais. Pradedame balsuoti. Jeigu balsuojate teigiamai, tai reiškia, kad norite, kad būtų nukeltas sąskaitų uždarimas. Tai jūs balsuojate, kad nebūtų uždaromos sąskaitos. Man nelabai logiška čia viskas atrodo ir pakankamai sudėtinga. balsuojame dėl sprendimo su naujausiais pakeitimais, jau nubalsavus dėl pakeitimų. sekretoriatas man sako, kad dėl pirmo punkto balsuoti nebereikia, nes mes nubalsavome dėl pakeitimų ir tai reiškia, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimas yra nukeliamas. Bet turime balsuoti dėl nuke, tolesnių nukelimų. Taigi, jeigu jūs balsuosite teigiamai, reikš, kad jūs norite, kad e, viskas būtų nukeliama. Taigi, pirmas punktas - pats sprendimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Taigi balsavimas baigtas. 17 už 3 prieš. O toliau dėl antro punkto, dėl sąskaitų uždarimo. Balsuojame dėl bendro pasiūlymo su pakeitimais pradedame balsuoti, nes turime ir dėl šito sprendimo balsuoti. Jeigu jūs esate už, tai turite balsuoti prieš. Neigiamai. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti 14.6. Taigi sprendimas labai aiškus. tikėkime, tolesni balsavimai bus aiškesni. Aš, aiškus dangus, šaus dangus, pirmas antras pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo balsuosime elektroniškai. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 17.3. Ačiū. Trečias, ketvirtas pakeitimai. Jie yra susijęs su ankstesniu sprendimu. Taigi, balsuojam dėl sąskaitų uždarimo sprendimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 16.3. Ačiū. Toliau rezoliucija. Septintas pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta, bet pasitikrinkime. Septintas pakeitimas. Balsuojam dėl septinto pakeitimo. Iš tikrųjų, atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta priimta, 11 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 12 kas už, kas prieš. Pasitikrinsime dėl 12 pakeitimo. Baigėme balsuoti, atmesta. 13 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko patvirtinta, 14 už, prieš susilaiko patvirtinta, 15 už prieš susilaiko priimtas, 16 už prieš susilaiko atmesta, 17 pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta, 18 už prieš susilaiko priimta, 19 už prieš susilaiko priimta. 20, dėl jo nebalsuojame, čia techninis pakeitimas, 21 pakeitimas, už prieš susilaiko priimta, 22, už prieš susilaiko atmesta, 23, už prieš susilaiko priimta, 24, už prieš susilaiko priimta, 25, už prieš susilaiko priimta, 26, už prieš susilaiko priimta, 5 ir 6 techniniai pakeitimai Toliau rezoliucijos pasiūlymas bendrai. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. 19 už 2 prieš. Einame toliau prie Excel. Pirmas ir antras pakeitimai. Už, prieš, susilaiko. Priimta. Toliau sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Pradedame balsuoti. Ačiū. Baigiame balsuoti 16 ir 5. Toliau sąskaitų uždarimas. Trečias, ketvirtas pakeitimai yra susijęs su ankstesniu sprendimu. Taigi dabar pereinam prie sąskaitų uždarimo sprendimo. Pradedame balsuoti. Ačiū. Balsuoti baigiame. 18 ir 3. Dėkui. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. Septintas už, prieš, susilaiko atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaiko priimta. Devintasis pakeitimas atkrenta. Dešimtasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Vienuoliktas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 12 ir 13 yra identiški, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 15 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. 15 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. 16. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 17. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimtas. 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmestas. Toliau rezoliucijos pasiūlymas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 19 ir 2. Ačiū. Toliau. ENIAC Europos nanotechnolo elektronikos iniciatyva, kas už pirmą ir antrą pakeitimą prieš suslaiko priimta. Pasiūlymas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Balsuojame elektroniškai. Baigiame balsuoti. 17 ir 4. Trečias ketvirtas pakeitimai susijęs su ankstesniu sprendimu. Taigi dabar balsuojame dėl sprendimo uždaryti sąskaitas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta 15 ir 5. Dėkoju. Toliau. Rezoliucija. Penktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas suslaiko. Priimta. Šeštas. Kas už, kas prieš, kas suslaiko. Priimta. Toliau, galtinis elektroninis balsavimas dėl visos rezoliucijos. Baigiame balsuoti. 21 patvirtinta. Dėkoju. Toliau. FCH, kūro elementų ir vandenilio bendro įmonė. Pirmas, antras pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 18 ir 3. Dėkuoju. Toliau pakeitimai 3 ir 4. Jie susijęs su ankstesniu sprendimu, taigi balsuojame dėl sprendimo uždaryti sąskaitas. Elektroniniu būdu balsuojame. Baigiame balsuoti. 18 prieš 3. Dėkuoju. Rezoliucijos pasiūlymas, penktas pakeitimas, kas už kas prieš kas susilaiko atmesta, šeštas kas už kas prieš kas susilaiko atmesta priimta, septintas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta, aštuntas pakeitimas kas už, kas e, atsiprašau, sako pirmininkė, pasitikrinkime dėl aštunto pakeitimo, balsuokime elektroniškai. Man atrodo, kad buvo atmesta, bet pasitikrinkim. Taip. Baigiam balsuoti, iš tiesų atmesta. Devintas pakeitimas, kas už kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Balsuojame dėl rezoliucijos projekto. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta 18 ir 2. Dėkoju. Toliau. Imi. Pirmas ir antras pakeitimai. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Balsavimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 18 ir 3. Dėkui. Toliau trečias, ketvirtas pakeitimai. Dėl jų balsuoti nereikia, balsuojame dėl sprendimo uždaryti sąskaitas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigėme 18 ir 3. Dėkoju. Toliau dėl rezoliucijos penktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmestas šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimtas septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta aštuntas, kas už, kas prieš. Gal devintą ir dešimtą kartu? Ne? Gerai, aštuntas tada, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 12 pakeitimas, kas, už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 13 at, atkrenta, 14 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 15 techninis pakeitimas, 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 17 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 18 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 19 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta atmesta. 20. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta 22. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta 21. Kas e, e, atsijimtas. Taigi balsuojame elektroniniu būdu dėl tos rezoliucijos. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 19 ir 2. Toliau. ITER. Pirmas, antras, pake... nuo pirmo iki ketvirto pakeitimai. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Pasiūlymas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Kalbėto nejungtas mikrofonas. Pastebėjau, kad balsavome nuo pirmo iki ketvirto pakeitimų, bet vienodai yra pirmas, antras ir trečias pakeitimo, ketvirtas kitoks, todėl reikėtų balsuoti, manau, dėl pirmo, antro, trečio pakeitimo o paskui dėl ketvirto, ne dėl visų keturių iš karto. Taip. Iš tiesų, ketvirtas jau yra apimtas, teisingai atsiprašau. Taigi dėl pirmo, antro ir trečio pakeitimų. Jie buvo patvirtinti, taigi ketvirtas pakeitimas atkrenta. Todėl balsuojame dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 21 už. Labai retas atvejis, kai niekas nebalsuoja prieš. Toliau, 5, 6, 7 pakeitimai susijęs su ankstesniu sprendimu, taigi balsuojame tiesiai dėl sąskaitų uždarimo elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 20 už vienas prieš. Dėkoju. Toliau rezoliucija, šitas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Devintas, dešimtas atkrenta. Vienuodas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dvyliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Tryliktas, kas už,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 17. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 19. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 20. Kas už, kas prieš. Elektroniškai balsuokime dėl 20 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 15 prieš 6 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta 22, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta 23, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta 24, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Balsuojame dėl rezoliucijos pasiūlymo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti 19 ir 2. Labai ačiū. Toliau Cesar, saugi oro navigacija. Pirmas ir antras pakeitimai. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Balsuojame dėl pasiūlymo, dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Baigiame balsuoti. 18 ir 3. Toliau, sąskaitų uždarimas. Trečias ir ketvirtas pakeitimai atkrenta, taigi balsuojame dėl pasiūlymo uždaryti sąskaitas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Aštuoniolika ir trys. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Septintas, kas už kas prieš kas susilaiko atmesta, aštuntas, kas už, už kas prieš kas susilaiko. Pasitikrinkime. Aštuntas pakeitimas balsuojame elektroniškai. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkim. Taip, iš tiesų atmesta. Devintas pakeitimas, kas už kas prieš kas susilaiko atmesta. Dešimtas, kas už kas prieš kas susilaiko priimta. Tran vienas ir antras Pirmas ir antras pakeitimai. Dėl jų nebalsuosime, jau apimti. Trečias trant pakeitimas. Nuo trečio iki aštunto ar galime balsuoti dėl jų visų, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Trant devini. Jau apimtas dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 11, 12 jau apriepti. Balsuojame elektroniškai dėl rezoliucijos pasiūlymų. Balsuoti baigiame. 18 ir 2. Toliau kitas darbo etapas. Galime perėti prie kitų institucijų. Pasistengite neužmygti. Einam toliau prie Europos vadovų tarybos ir tarybos. Panas Čirneski yra mūsų pranešės, jo nėra salėje. Ar kas nors norėtų pasisakyti jo vardu? Ne. Gerai. Tuomet mes pirmiausia balsuosime dėl pasiūlymo dėl sprendimo dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo uh, už prieš susilaikį patvirtintą. Atsiprašau. Atsiprašau, turėjome balsuoti elektroniškai. Taigi pasiūlymas dėl sprendimo, dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Jeigu balsuojate už, balsuojate už tai, kad būtų atidėtas biudžeto vykdymo patvirtinimas. Balsavimas baigtas. Vienbalsiai priimtas sprendimas, 21 nori balsavus už, taigi mes atidėsime balsa, balsavimą dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo tarybos Toliau, pirmasis pakeitimas. Pirmasis už prieš, susilaikė patvirtinta. Antrasis už prieš pasilaikė patvirtinta. Trečiasis už prieš patvirtinta. Toliau periname prie AFKO komiteto nuomonės. Ar galime nuo C iki G balsuoti kartu? Už prieš susilaikė patvirtinta, kartu su EH. Ketvirtasis už prieš susilaikė patvirtinta. Penktasis nuo penkto iki septintojo kartų, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntasis už prieš susilaikė patvirtinta. Devintasis už prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis Nuo 10 iki 15 kartų balsuojame, ne? Gerai. Tuomet nuo 10 iki 14 kartų už prieš susilaikė patvirtinta. 15 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. 15 už prieš susilaikė patvirtinta. AFKO pirmasis už. Pirmasis, trečiasis, ket, e, ketvirtasis, iki penktojo. Galime balsuoti kartu? Gerai. Už prieš susilaikė patvirtinta. 18 už prieš susilaikė patvirtinta. Afko 6 kart, identiškas 19 už prieš susilaikė patvirtinta. Toliau 20 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. 21 už prieš susilaikė patvirtinta. Afko 7, 8, 11 už prieš susilaikė patvirtinta. Toliau balsuojame dėl rezoliucijos pasiūlymo. Elektroninis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Dėkoju. 20 balsavo už, niekas nebalsavo prieš. Dėkoju Jums už balsavimą vienbalsiai. Toliau Teisingumo teismas. Pirmasis už prieš sulaikę patvirtinta. Antrasis atkrenta, toliau periname prie pasiūlymo dėl sprendimo, kas už, atsiprašau, elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. 19 balsavo už 2 prieš. Toliau dėl rezoliucijos. Trečiasis pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis už prieš susilaikė patvirtinta. Penktasis už prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis už prieš susilaikė patvirtinta Pasitikrinkime. Šeštasis pakeitimas. Šeštasis pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintasis toliukas už, kas prieš susilaikė. Patvirtinta aštuntasis už, prieš susilaikė. Patvirtinta. Pranešėjo žodžių pateiktas pakeitimas. Jei niekas tam neprieštarauja, už, prieš susilaikė Atmesta. Devintasis pakeitimas žodžių. Kas prieštarauja tam, kad dėl jo balsuotume, niekas už prieš. Devintasis pakeitimas. Su žodiniu pakeitimu. Čia tas pats. Devintasis pakeitimas. Kas už prieš susilaikė. Atmesta. Toliau dešimtasis už. Prieš. Aš manau, kad reikėtų pasitikrinti elektroninių būdų balsavimo rezultatus dėl dešimtojo pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 15 balsavų, 6 prieš. Toliau periname prie balsavimo dėl rezoliucijos pasiūlymos visais patvirtinis pakeitimais. Balsavimas elektroninės, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 20 balsavo už, vienas prieš. Dėkoju. Toliau periname prie audito rūmų. Pirmasis pakeitimas už, prieš susilaikė patvirta. Antrasis pakeitimas atkrenta. Toliau turime balsuoti dėl sprendimo pasiūlymo. Elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. 20 balsavo už vienas prieš. Toliau periname prie rezoliucijos projekto. Ar galime balsuoti dėl pakeitimo nuo 3 iki 11 kartų? Ne. Gerai. Trečiasis už prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis už prieš susilaikė patvirtinta. Penktasis už prieš susilaikė patvirtinta Pasitikrinkime. Penktasis pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau šeštasis už prieš susilaikė patvirtinta. Septintasis už prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntasis už prieš susilaikė patvirtinta. Devintasis už prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis už prieš susilaikė patvirtinta. Vienuoliktasis už prieš susilaikė patvirtinta patvirtinta. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Dvyliktasis pakeitimas. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Taip, visiškai teisingai atmesta. Tryliktasis pakeitimas toliau už prieš. Gerai, pasitikrinkime. Dabar elektroniniu būdu balsuojame dėl tryliktojo pakeitimo. 12 balsavo už 7 prieš. Ar ne? Patvirtinta. 13 patvirtintas. Toliau 14. 14. Atkrenta 15. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 16. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 17. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 18. Už, prieš, Pasitikrinkime. 18 pakeitimas. Balsuojame. Gerai, aišku, atmesta. Toliau bals, balsuojame dėl rezoliucijos projekto su visais patvirtintais pakeitimais. Balsavimas elektroninis, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 19 balsavus už, 2 balsavus prieš, patvirtinta. Toliau periname prie Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto. Pirmasis, antrasis pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. Trečiasis pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Toliau balsuojame dėl rezoliucijos projekto su patvirtintis pakeitimais, elektroninis balsavimas. Devyniolika balsavo už vienas prieš, dėkojame. Toliau rezoliucijos projektas. Ar galime kartu balsuoti dėl pakeitimų nuo, 8, nuo 4 iki 8? Gerai, kas už? Prieš susilaikę patvirtinta penktasis, už prieš susilaikę patvirtinta šeštasis, už prieš susilaikę patvirtinta aštuntasis pakeitimas, už prieš susilaikę patvirtinta septintasis pakeitimas atkrenta. Toliau devintasis pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta, dešimtasis už prieš susilaikę patvirtinta, vienuoliktasis už prieš susilaikę patvirtinta, dvyliktasis už prieš susilaikę patvirtinta, tryliktasis už. Gerai, pasitikrinkime. Pasitikrinkime e, dėl 13 pakeitimo balsuojame.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 atmesta. Man atrodo, tą pačią balsų daugumą toliau pranešėjau pakeitimą žodžių. Gerai, pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl 14 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Vieno balsų persvara. Toliau pranešėjo patiktas pakeitimas žodžių, kas už, kas prieš. Kas prieš? Kas prieš? Atmesta 16 už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 atkrenta, toliau 17 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 18 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19 už, prieš, susilaikė, patvirtinta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 patvirtinta. 27 už, prieš susilaikę, patvirtinta. Toliau balsuojame dėl visos rezoliucijos su patvirtintais pakeitimais, elektroninis balsavimas, balsavimas baigtas. 20 balsavo už, vienas prieš. Dėkoju. Taigi toliau balsuosime dėl regionų komiteto biudžeto vykdymo patvirtimo. Pirmasis antras pakeitimai, kas už, kas prieš. Gerai tikriname. Balsuojame dabar dėl pirmo ir antrojo pakeitimo, dėl atidėjimo. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Pasitikrinkime elektroniniu būdu balsavimo rezultatus dėl pirmojo ir antrojo pakeitimų. Balsuojame. Trečiasis pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Taigi visas sprendimas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo balsuojame. Balsuojamas baigtas. 14 už, 7 prieš, toliau rezoliucija. Ar galime balsuoti kartu dėl ketvirtojo 5, 6, 7 ir 10 pakeitimų. Ne, gerai, tuomet ketvirtasis už prieš susilaikę. Atmesta penktasis už prieš susilaikę. Patikriname penktasis pakeitimas. Atrodo atmesta, bet pasitikrinkime gal. Atmesta. Toliau šeštas ir septintas, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta dešimtasis už, prieš susilaikė. Atmesta devintasis už, prieš susilaikė. Atmesta aštuntasis už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Aštuntasis pakeitimas. Man atrodo atmesta, bet pasitikrinkime. Nesu tikra. Balsavimas baigtas. Atmesta. 13 balsavus prieš. 11 pakeitimas buvo atsiimtas. Toliau 12 pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 13 buvo atsiimtas. Toliau 14 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 15 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 16 už. Prieš. Susilaikę Man atrodo, kad atkrito. Atmestas tai yra. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Taip, atmesta. Toliau 17 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 18 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 už, prieš,

tie atkrito pakeitimai. 24, 27, kas už šios pakeitimus, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau. 25, tiksliau yra prierašas prie to pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 26 atkrenta, 28 toliau, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta 29, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta 30 už, prieš susilaikė, patvirtinta 33 už, prieš susilaikė, at, atmestas 31 už, prieš. Pasitikrinkime. 31 pakeitimas. Dėkoju, atmesta. 32. Trisdešimt antrasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Trisdešimt aštuntasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 34, 35, 36, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 37, atsimtas, bet to jis ir atkrito. Toliau 39. kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmestas 40. kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 41. Atsiprašau, 39 nebuvo pat, patvirtintas. 41 už, prieš susilaikė patvirtinta. 42 už, prieš susilaikė patvirtinta. 43 už, prieš. Neaišku, pasitikrinkime. 43 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Keturiasdešimt trečiasis patvirtintas. 44 už, prieš, susilaikę, atmesta. 45 už, prieš, susilaikę, atmesta. 47 už, prieš, susilaikę, atmesta. 46 už, prieš, susilaikę. Ne, aišku, pasitikrinkime. 46 pakeitimas. Tikriname. Balsavimas baigtas. Atmesta. 40, labai aiškiai, atsiprašau. 48. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. 49. Kas už, kas prieš. Keturiasdešimt devintasis ir penkiasdešimtasis pakeitimai. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Taigi išbraukta, tai išbrauktos, išbraukti ir žodžiai. 51-52, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. 53, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 54, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. 55. Tikriname dėl 54. 54. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 55. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Toliau balsuojame dėl rezoliucijos projekto su patvirtintis pakeitimais. Elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. 18 balsavo už, 3 balsavo prieš. Toliau perėmėme prie Europos ombudsmeno Pirma, pirmoji pastraipa, pirmasis pakeitimas. Patvirtinta, antrasis pakeitimas atkrenta, toliau balsuojame dėl sprendimo proje, pasiūlymo, elektroninis balsavimas, balsavimas vyksta šiuo metu, balsuojame, balsavimas baigtas, patvirtinta 19 balsavus už, toliau rezoliucijos projektas, trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Tikriname kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis buvo atsimtas. Also Amendment 4, da steht bei mir nichts drin von Withdraw. Pas mane nerašo, kad atsiimta. O pranešėjo nėra. Tai yra atsiimta ar ne? Atsiimta. Toliau penktas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta, aštuntas už, prieš susilaikė priimta, septintas atkrenta, šeštas atkrenta, devintas pakeitimas kaip papildymas už, prieš susilaikė susilaikė atmesta. Dešimtas pakeitimas už, prieš susilaikė. Priimta. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš susilaikė. Priimta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš. Gal pasitikrinkim dėl dvylikto pakeitimo. Dvyliktas pakeitimas. Aišku, matau, kad susižavėjimo vis mažėja. Vis labiau ir labiau, kai reikia tikrintis, bet. Taigi, priimta. Dabar 13 pakeitimas. Už prieš susilaikė priimta. 14 už prieš susilaikė priimtas. 15 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 16 pakeitimas atkrenta. 17 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 18 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 19 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 20 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 22 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 22 už prieš susilaikė priimta. 23 pakeitimas už prieš reikės pasitikrinti. Man regis atmesta, bet prisiekti negalėčiau tuo. Taigi 23 pakeitimas tikrinamės. Dėl 23 atmesta. Taip. 24 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta, 25 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta, 26 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta, 27 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta, 28 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Dabar jau viskas, galime balsuoti dėl viso rezoliucijos projekto teksto. Elektroninis balsavimas. Balsavimas pradedamas. 20 už vienas prieš. Ačiū. Dabar Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Pirmas pakeitimas ir antras pakeitimas pirmas pakeitimas už prieš susilaikė, bet antras pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Dabar Balsuojame dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Viso sprendimo. Balsavimas baigtas. 16.4. Ačiū. Toliau. Rezoliucija. Libė 2 už prieš susilaikė priimta. Libė 3 už prieš susilaikė. Man atrodo, kad priimta, bet pasitikrinkim dėl Libė 3. Tikrinamės. Baigtas balsavimas priimta. Taip. Ketvirtas pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias, už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar lybė pakeitimai Pirmas, ketvirtas, penktas, šeštas yra jau aprepti. Nereikia dėl jų balsuoti. Galime pradėti baig... galutinį balsavimą dėl rezoliucijos projekto viso. Balsavimas baigiamas 18.3. Ačiū. Aha, tai ir vis dėlto jis sukasi, taip išeitų. Panašu, kad beveik Baigiame balsavimą dėl tų institucijų, už kurias atsakingas parlamentas už šitą procedūrą. Ir dabar dar vienas balsavimas dėl tarptautinio apskaitos standartų vertinimo. Pranešėjo nėra, ar, ar visgi norėtų kalbėti, jis pasirodo. Ne. Aš esu pilypas iš kanapų, maždaug taip. Taigi, pirmas pakeitimas už prieš susilaikę priimta, antras už prieš susilaikę priimta, trečias už prieš susilaikę priimta, ketvirtas už prieš susilaikę. Man atrodo, kad atmesta. Penktas pakeitimas už prieš susilaikę priimta, šeštas pakeitimas už prieš susilaikę priimta, septintas už prieš susilaikę priimta, aštuntas už prieš susilaikę priimta, devintas už prieš susilaikę susilaikė priimta, dešimtas už prieš susilaikė ar gal pasitikrinsime dėl dešimto pakeitimo. Ačiū. Patikrinimas baigtas, priimta. Ačiū. Gerai kartais pasitikrinti. Vienuoliktas pakeitimas už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 Gerai, kad atkreipėte dėmesį. 14.7 rezultatas atmesta. 15 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta, 16 už, prieš susilaikė priimta, 17 už, prieš susilaikė priimta, 18 už, prieš susilaikė priimta, 19 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta ir dabar jau balsuojame dėl viso nuomonės teksto projekto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Ir rezultatas 17.2. Tai reiškia, kad iš tiesų baigėme visus balsavimus. Darbo tokias punktas, kiti klausimai. Tuščias. Žinau, kad yra gal ir įdomesnės veiklos parlamente, bet kartais reikia tiesiog nuveikti tą, ką turime nuveikti. Kitas mūsų sustikimas e, ketvirtadienį 9 val. ryto. Balsuosime dėl komisijos ir kitų institucijų biudžeto įvykdymo patvirtinimo.